Karlos Koelio pranešimas dėl ilgalaikės vizas turinčių asmenų judėjimo. Palauksime ponios Malmstrom. Sveikiname jūs atvykusią į mūsų sesiją ir paprašysiu mūsų pranešėjo Karlos Koelio pristatyti pranešimą. Prašom. E Ačiū, pirmininkė komisijos narę, kolegos. Šiandien aptarsime gana groteskišką susiklošiusią padėtį, kai, pavyzdžiui, studentai, turintys ilgalaikės vizas, yra atvykę e, studijuoti į Belgiją pagal 2004 metų 114 direktyvą negali vykti į Niderlandus arba negali nuvykti į Barceloną savaitgaliui. jeigu jie išvyktų, tokie asmenys patektų į kalėjimą Belgijoje. Numatyta, kad um, keli, asmenys gali gyventi tik ten, kur išduotos yra vizos, tačiau Šengeno um, erdvė reiškia ir laisvę. Tai reiškia, kad asmo gavęs vizą turėtų galėti judėti laisvai visoje Šengeno erdvėje. Ši iniciatyva pirmiausia taikoma trečiųjų šalių gyventojams, kurie yra gavę ilgalaikės vizas. Ir um, praktika rodo, kad leidimai gyventi yra dažnai net nesuteikiami. Likščiau um, iki 2000. 2010 metais įsigalios Schengeno vizų kodeksas, todėl labai svarbu išspręsti šią laisvo judėjimo problemą, nepakenkiant ir saugumui. Šengeno informacinė sistema tarnauja ir ilgalaikių vizų išdavimui. Taigi mes norime sukurti tokią sistemą, kuri būtų taikoma ir trečiųjų šalių valstybių gyventojams ir jiems būtų suteikiami leidimai gyventi. Aišku, leidimai gyventi negali būti suteikiami nesilaikant 96 straipsnio ir prieš tai nepasikonsultavus su Schengeno informacinė sistema. Taigi reikia pirmiausia sužinoti, ar asmenys, kuriems ketinama suteikti leidimą gyventi, nėra įtraukti į neįleidžiamų asmenų sąrašą. Taip pat reikia išnagrinėti, ar tų asmenų turimos vizos nėra padirbtos. Tik tuo met yra išduodamos ilgalaikės vizos arba leidimai gyventi ir šie asmenys jau gali laisvai judėti Šengeno erdvėje. Jei asmuo turi vizą e, ilgesniam nei metų laikotarpiu, tai tokiam asmeniui turėtų būti galima suteikti ir leidimą gyventi. Komisija pateikė savo iniciatyvą, kaip būtų galima tobulinti egzistuojančią sistemą, o įsigalios Lisabono sutarčiai. Mm, turime ir naują teisinį pagrindą. Pirmininkaujant Švedijai ir Ispanijai buvo nagrinėjami šie klausimai ir mes norėtume, kad e, ši iniciatyva įsigaliuotų kuo anksčiau. Būtų Gerai, jei pirmininkaujantį Ispaniją užtikrintų, kad e, šiais metais įsigaliotų atitinkami pakeitimai, ir tokiu būdu mes išvengsime teisinio vakumo. Norėčiau padėkoti pirmininkaujančioms e, Ispanijai, pirmininkavusiai Švedijai, noriu padėkoti už bendradarbiavimą su komisija. Manau, kad ši priemonė padės išspręsti um, esamas e, problemas ir pagerins asmenų judėjimą. Ačiū. Komisinė Malstrom. Pone Malstrom, ačiū pirmininkė, gerbėmiai nariai. Kaip sakė pranešėjas, šio pasiūlymo tikslas yra palengvinti trečiųjų šalių piliečių judėjimą Šengeno e, erdvėje. Tai yra piliečiai, kurie e, turi ilgalaikės vizas, D vizas ir teisėtai yra šalyje. Šiuo metu trečiųjų šalių piliečiai, kurie turi leidimus gyventi, gali laisvai judėti Šengeno e, erdvėje, nes leidimas gyventi atitinka vizą. Tačiau pastaruoju metu valstybėse narėse pastebima tendencija mm, keisti ilgalaikės vizas leidimais gyventi asmenims atvykus ir mes e, dėl to šiandien rengiame šią diskusiją. Teisinė ir praktinė situacija turi didelių neigiamų padarinių trečiųjų šalių piliečiams, kurie teisėtai yra valstybių narių teritorijoje turėdami devizą. Šie asmenys negali teisėtai keliauti į kitas šalis ir negali vykti per kitas šalis tranzitu, jeigu nori grįžti į savo kilmės šalį. Ir tos situacijos absurdiškumą puikiai iliustravo pono Koelio pateiktas pavyzdys. Svarbu, kad valstybės narės išduotų e, leidimus gyventi, kad tai darytų laiku. Deja, šiuo metu to nedaroma. Todėl ir yra pateiktas pasiūlymas, kuriuo siekiama išplėsti ekvivalentiškumo principą tarp leidimų gyventi ir ilgalaikių vizų, vadinamųjų D vizų e, Trečiųjų šalių piliečiai, kurie turės valstybių narių išduotas D vizas, galės per pusės metų laikotarpį trims mėnesiams vykti į kitą šalį, tomis pačiomis sąlygomis kaip ir pagal leidimą gyventi. Tai bus užtikrinta uh, kad asmenys trumpam laikui gali keliauti į kitas šalis Šengeno erdvėje, remdamėsi tais dokumentais, kuriems suteikia teisę, teisę tai būti valstybėje narėje. Džiaugiuosi, kad Ponas Koelio iš pat pradžių reiškė paramą šiam pasiūlymui. Pranešėjas kartu su Libė komitetu, Jūrė komitetu suprato, kad reikia imtis veiksmų, kad palengvėtų trečiųjų šalių piliečių gyvenimas, nes mes norime teisėtai esančius asmenis e, paskatinti ir ačiū ponui Koelgiau už jo požiūrį į šią problemą. Mm, turbūt neturiu priminti, kad mums reikia greitai rasti sprendimą, e, ypač turiu galvoje vizų kodeksą, e, pagal kurį D plus C vizos bus pakeistos. Manau, kad Reglamento projekto galutinis tekstas tenkina visus, kadangi visos institucijos susitarė dėl kompromisinio teksto. Norėdami atsižvelgti į Europos parlamento ir valstybių narių išsakytą susirūpinimą dėl tam tikrų dalykų, pažiūrėjau, dėl saugumo, e, tekstas buvo šiek tiek keistas. Pateiksiu pavyzdį. E, pasiūlyme yra sutrumpinamas ilgalaikių vizų galiojimo laikotarpis, nes gali galioti neilgiau kaip vienerius metus. Po to laikotarpio pasibaigus jam valstybės narės privalo išduoti leidimus gyventi. Toliau yra sustiprintas reikalavimas sistemingai tikrinti asmenis SIS duomenų bazėje, kai asmenims išduodamas leidimas gyventi arba D viza, atsakingos institucijos turi sistemingai atlikti patikrinus Schengeno informacijos sistemoje, kad mm, jeigu dėl asmens pateiktas perspėjimas, jam negali būti išduota ilgalaikė viza. Dar vienas aspektas yra biometriniai duomenys, tai yra svarbus klausimas daugeliui valstybių narių. Kaip žinote, prie reglamento yra pridėtas politinis pareiškimas, kuriame komisija yra raginama uh, E, panagrinėti galimybę, kaip naudoti biometrinius identifikacinius duomenis, išduodant ilgalaikės vizas. Ir iki 11 metų, Liepos 23 dienos, e, komisija pateiks ataskaitą šią temą. Baigdama pasakysiu, kad norint rasti kompromisą, reaguojant į e, Europos parlamento išsakytą susirūpinimą dėl uh, E, duomenų apsaugos, e, kai yra pateiktas perspėjimas į sistemoje, buvo susitarta dėl deklaracijos, kad bus pateikti atitinkami teisėkuros pasiūlymai dėl nuostatų dėl domenų apsaugos pakeitimo pagal Šengeno konvenciją. Manau, kad padarius šiuos pakeitimus buvo pasiektas subalansuotas sprendimas, kuris turėtų labai palengvinti trečiųjų šalių piliečių, kurie teisėtai yra mūsų šalyse gyvenimą. Ir aš labai pritariu e, principui Europa be vidaus sienų. Norėčiau dar kartą padėkoti Libė komitetui, Jūrė komitetui ir pranešėjui už labai konstruktyvų požiūrį į šią problemą. Ačiū. Much, Now, madam... Dėkuoju komisijos nariai. Toliau kalbės ponia Vikstrom. Dvi minutės. Anda. E Ačiū labai, ponia pirmininkė. Bendradarbiavimas Europos Sąjungoje remiasi svarbiomis vertybėmis, kurių viena svarbiausių yra laisvė. Ir mes šiandien kaip tik apie ją ir kalbame. Kalbame apie piliečių teisę judėti laisvai. Europos Sąjungoje neturėtų būti jokių sienų. Ir judėjimo laisvę turėtų galėti naudotis ne tik ES piliečiai, bet ir trečiųjų šalių piliečiai turintys leidimus gyventi arba ilgalaikės vizas. Iki dabar buvo taip, kad ilgalaikės vizas turintys trečiųjų šalių piliečiai vis dėlto negali judėti laisvai ES teritorijoje. Taigi buvo tokių situacijų, kai pavyzdžiui, Upsaloje dirbantis profesorius iš Indijos negali vykti į konferenciją Paryžiuje, Prancūzijoje. Jis turi pirmiausia gauti vizą. Arba studentas iš Kinijos studijuojantis Vokietijoje negali savaitgaliui vykti į kitą ES valstybę prieš tai negavęs trumpalaikės vizos. Tai tikrai reiškia judėjimo laisvės apribojimą. Todėl šiuo pasiūlymu ir siekiame užtikrinti trečiųjų šalių piliečiams judėjimo laisvę visoje ES teritorijoje, jei jie turi ilgalaikės vizas arba leidimus gyventi vienoje ES valstybėje narėje. Noriu padėkoti pranešėjui Koljo už nuostabų darbą. Aš manau, kad jis puikiai atsižvelgia ir į jūri komiteto nuomonę, iš, į šešėlinių pranešėjų pozicijas. Manau, kad pats pasiūlymas yra tikrai labai teigiamas. Jis yra dar vienas žingsnis tengiantis užtikrinti didesnę judėjimo laisvę ir trečiųjų, pilieč, trečiųjų šalių piliečiams. Aš labai džiaugiuosi gyvendama Europos Sąjungoje. Ačiū. Toliau kalbės uh, politinių frakcijų atstovai. Ir pirmoji kalbėtoja yra Kinga Gal. Viselőtársaim, biztos asszony. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, pone komisarė. Aš džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbame apie rezoliuciją skirtą palengvinti laisvą judėjimą tų asmenų, kurie iš trečių šalių atvyko Europos Sąjungą teisėtai ir kurie turi ilgalaikę vizą. Šio pasiūlymo tikslas yra užtikrinti, kad taip vadinamosios D vizos turėtojai, trečių šalių piliečiai, galėtų laisvai keliauti ES teritorijoje. Tai spręstų tokias situacijas, kurios, e, kurios susikūrė kai kuriuose valstybėse narėse, kur dėl įvairiausių priežasčių trečių šalių piliečių ilgalaikės vizos negali būti pakeistos leidimu gyventi. Ir taip pažeidžiami yra pažeidžiamos šių asmenų teisės šiandieno erdvėje. Mes turime sugebėti surasti tinkamą šios situacijos sprendimą ir leisti trečių šalių piliečiams suvokti, kad jie atvykdami į ES atvyksta į teritoriją be vidaus sienų. Be abejo, šiame kontekste reikėtų galvoti ir apie ES sienų integruotą apsaugą. Asmenys, kurie visiškai sąžingai ir teisėtai atvyksta į ES teritoriją, turėtų teisę laisvai keliauti jos viduje. Svarbu yra be abejo kalbėti ir su kaimininėmis šalimis. Ir e, taip pat turime suprasti, kad, kad tam tikros e, tautinės mažumos turi turėti taip pat teisę e, laisvai keliauti ES viduje. Mes turime patvirtinti veiksmingus teisės aktus, kurie neprieštarautų vieni, vieni kitiems, kad jie sustiprintų mūsų veiksmus įvairiose sritise. Taip pat labai svarbu yra e, supaprastinti studentų laisvą judėjimą. Aš pritariu, kad komisija turėtų parengti, e, pateikti savo pasiūlymą iki 2012 metų balandžio mėnesio. Ir paro, aš jau pasakyti, ką reikia daryti. Pane Blinkivečiūtė, Socialdemokratų frakcijos vardu, dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Uh, sveikinu pranešėją coelho už šio pranešimo parengimą ir taip pat pritariu kad svarbu kuo greičiau užtikrinti trečiųjų šalių piliečiams su ilgalaike viza teisėtai esantiems valstybėje narėje laisvą judėjimą šengeno erdvėje. remiantis dabartine valstybių narių praktika trečiųjų šalių piliečiams ilgalaikės vizos pakeitimas leidimu gyventi dėl įvairių priežasčių užtrunka ganėtinai ilgai galėčiau pasiremti ne vienu pavyzdžiu iš europos sąjungos šalių taip pat ir iš mano šalies lietuvos kai pavyzdžiui d vizą gavęs kad ir tolimųjų pervežimų vairuotojas negali vykdyti savo tiesioginių funkcijų. dabar susiklosčiusi praktika šioje srityje pažeidžia trečiųjų šalių piliečių atvykusių į europos sąjungą dirbti ar mokytis teisėtus lūkesčius. taip pat valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių supaprastinti vizų išdavimo tvarką. ilgalaikė viza turėtų turėti tokį patį poveikį asmenų judėjimui šengeno erdvėje be vidaus sienų kaip ir leidimas gyventi. svarbiausia čia yra ne laiko trukmė kada ilgalaikės d kategorijos vizos turėtojas gali vykti į kitą valstybę narę o pati galimybė geriau tenkinti savo poreikius šengeno erdvėje. todėl pritariu siūlymui kad trečiosios šalies pilietis turintis valstybės narės išduotą ilgalaikę vizą galėtų vykti į kitą valstybę narę trims mėnesiams per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir leidimo gyventi turėtojas. tuo pačiu labai svarbu užtikrinti kad supaprastintas trečiųjų šalių piliečių judėjimas šengeno erdvėje nesukeltų papildomos grėsmės valstybių narių saugumui. taigi raginu priimti šį iš dalies pakeistą reglamentą nedelsiant. ačiū. ačiū. Dėkuoju, ponė Grisberg. Dėkuoju, ponė pirmininkė, komisarė, gerbėjai kolegos. Sunkumų šiandien matome ištisą jūrą, tačiau matome ir šviesą tunelio gale. Šis klausimas yra labai svarbus, kadangi jis liečia trečių šalių piliečius, kurie teisėtai gyvena ES teritorijoje. Jau seniai reikėjo užtikrinti visišką, visiškai laisvą judėjimą ES viduje visiems e, asmenims teisėtai esantiems jos teritorijoje. Kartu negalime pamiršti ir saugumo. Šis klausimas nesukėlė didesnių prieštaravimų ir mes pakeitėm, pateikime labai nedaug pakeitimų. Tai rodo, kad mes iš tikrųjų norime šią problemą konstruktyviai spręsti. Mes kalbame apie mokslininkus, apie studentus, kurie atvyksta į Europos Sąjungą tam, kad pasimokytų, kad vykdytų mokslinius tyrimus. Ir taip, ir jei mes pagerinsime šių asmenų laisvą judėjimą visoje ES viduje, tai mes sustiprinsime ES įvaizdį kaip e, organizacijos be vidaus sienų. Ačiū ponas Tavarės, KR frakcijos vardu. Ačiū labai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai ir remiu e, jo pranešimą ir vertinu jį kaip ir liberalų frakcijos nariai. Manau, kad jis padarė didelę paslaugą tiek ES piliečiams, tiek trečiųjų šalių piliečiams, tiek visai Europai. Europa nėra vien e, piliečių sąjunga, tai yra ir trečiųjų šalių piliečių sąjunga, nes trečiųjų šalių piliečiai atvyksta ES dirbti arba studijuoti. Pranešėjas e, dirbo su visais šešėlinės pranešėjais ir aš manau, kad neturėtume pamiršti, jog mes sukūrėme kai ką, kas pasitarnaus žmonėms. Mo, girdėjome keletą pavyzdžių apie mokslininkus, apie studentus atvykstančius į Europos Sąjungą, kurie vis dėlto negali laisvai judėti visoje Europos Sąjungoje, nors per dvi valandas galėtų pasiekti kitos valstybės narės teritoriją. Pavyzdžiui, iš Lisabonos galima greitai nuvykti į bet kokį Ispanijos miestą per porą valandų. Taigi turėtume suteikti tokią judėjimo laisvę, ypač tada, kai ji reikalinga, pavyzdžiui, kad ir informacijai gauti. Mes patys susidūrėme su sunkumės, kai norėjome pakviesti į įvairius seminarus ar renginius Briuselėje trečių šalių piliečius iš kitų kitų ES valstybių narių, tačiau vis dėlto tai nepavyko. Praeityje toks laisvas trečiųjų šalių piliečių judėjimas nebuvo įmanomas ir turiu pasakyti, kad nuo to kenčia mūsų socialinis gyvenimas, kenčia mūsų mokslas, ypač krizės laikotarpiu tai yra taip pat svarbus aspektas. Šis judumas yra itin svarbus ir mes tikimės, kad dar prieš įsigaliojant vizų kodeksui balandžio mėnesį taryba patvirtins šį pakeistą reglamentą. Turiu pasakyti, kad mūsų frakcija visiškai remia pranešėjo pasiūlymą. Ačiū. Thank you, Panas Batin, dėkoju pirmininkė. Pranešime siūloma paraginti valstybės narės išduoti, išduoti ilgalaikės vizas trečiųjų šalių piliečiams ir siūlyti, kad kitos valstybės narės pripažintų šias vizas. Didžioji Britanija nėra šengeno erdvės narė ir atrodo, kad šis pasiūlymas neturės jai jokios įtakos. Tačiau Pagal šį pasiūlymą trečiųjų šalių piliečiai atvykę į ES teritoriją, į vieną valstybės, e, valstybę narį galės laisvai keliauti į kitas valstybės narės. Britanijoje mes susidurime su didžiulė nelegalių migrantų problema. Jų e, skaičius siekia milijonus. Ir labai dažnai žmonės atvyksta į kokią nors valstybę narę, pavyzdžiui, Prancūziją. Visiškai teisėtai ir po to nelegaliai šie asmenys keliauja į e, Didžiąją Britaniją. Taigi mes esame priversti balsuoti prieš šį e, pasiūlymą, norėdami apsaugoti mūsų šalį nuo neligalių migrantų. Dėkuoju, ponas Van Hekė. Ačiū, pirmininkė. Šiame pranešime radau labai įdomius sakinius aiškinamojo dalyje. Čia kalbama apie tai, kad jei užsieniečiai studijuoja Belgijoje ir um, nori dirbti Niderlanduose esančioje bibliotekoje, tai jie turėtų turėti, nu, galėti nuvykti į Niderlandus. Na, Aš e, nežinau, ar geras toks laisvas studentų judėjimas visoje Europos Sąjungoje. Tiesa, Europos Sąjungoje nėra vidaus sienų, tačiau išorės sienos turėtų būti uh, itin saugios, o dabar yra taip, kad nelegalai dir, gyvenantis Ispanijoje įsigaliojus šiam reglamentui galės laisvai judėti visoje ES teritorijoje. Manau, kad tokiu būdu mūsų saugumas tikrai nepadidė. Ačiū labai, Dės Dimira Garsija, dvi minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją už puikų pranešimą, puikų darbą. Noriu padėkoti už tai, kad jį už buvo rastas susitarimas tarp tarybos komisijos ir parlamento. Mūsų nuomonės buvo gana panašios. Europos uh, Sąjungos teritorija turėtų būti užtikrintas laisvas asmenų judėjimas ne tik ES piliečiams, tačiau ir trečiųjų šalių piliečiams gyvenančiams ES legaliai. Ilgalaikės vizas turintys trečiųjų šalių piliečiai praeitie susidurdavo su absurdiškomis situacijomis, kai jie negalėdavo išvykti iš e, valstybės narės, kurioje tuo metu yra. Tai reiškia, kad jie negalėjo laisvai judėti ES valstybėje, taip pat negalėjo grįžti į savo kilmės valstybę. Buvo pateikta šiandien keletas pavyzdžių Aš noriu pateikti dar vieną pavyzdį. Studentas studijuojantis Lisabonoje e, ir rašantis disertaciją apie e, Amerikos istoriją neturi teisės vykti į Madrido biblioteką ir ten um, ieškoti informacijos savo darbui. Tai turi keistis, tai yra judumo esmė ir mes dabar turime užtikrinti, kad šis judumas būtų įgyvendintas. To reikia tiek studijuojantiems studentams, tiek mokslui ir norėčiau paprašyti kolegių ir kolegų paremti kolio pranešimą. Tai tikrai yra reikalinga. Šios paramos aš prašau ne tik todėl, kad pranešimas yra puikus, tačiau ir todėl, kad tai reiškia žingsnelį link didesnio uh, laisvo judėjimo erdvės. Ačiū labai. Ačiū dabar, ponia Jotova, dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Koelio už jo atliktą darbą. Uh, Ačiū už bendradarbiavimą, kuris vyko tarp Europos parlamento komisijos ir tarybos, konsoliduojant du pranešimus. Ir manome, kad pirmasis svarstymas bus ir paskutinis svarstymas. Norėtume, kad pranešimas būtų patvirtintas iki 10 metų balandžio, kad tas vizų režimas, supaprastintas vizų režimas įsigaliotų. Buvo daug problemų dėl D plus C vizų. Asmenys atvykstantis iš trečiųjų šalių ir turintis ilgalaikės vizas turi turėti galimybę e, šešis mėnesius per metus laisvai judėti ES. Svarbu, kad asmenys gaudami vizą gautų ir visą reikiamą informaciją. Asmenys turi būti informuoti, kad E, besibaigiant pirmiesiems metams ilgalaikė viza bus paversta leidimu gyventi. Žinoma, dėl saugumo sumetimų asmenys, kurie prašo D vizos, turi būti tikrinami SIS sistemoje. Ir žinoma, reikia atsižvelgti į visą informaciją, kuri yra sukaupta SIS sistemoje, kurią yra pateikusi kita šalis jeigu iki 12 metų nepradės veikti SIS-2 sistema, tada taryba ir komisija turės pateikti atitinkamus teisės aktus, kad būtų užtikrintas toks pats apsaugos lygis. Ačiū dabar ponas Borgėse vienai minutiai. Ačiū. Šis, šio pasiūlymu yra siekiama palengventi trečiųjų šalių piliečių turinčių ilgalaikės vizas keliones siekiama palengventi jų laisvą judėjimą ES. Tačiau mums tai kelia susirūpinimą. Man atrodo, kad iš esmės taip yra pasakoma, kad naikinamas skirtumas tarp D vizų turėtojų statuso ir leidimų gyventi turėtojų statuso. Taip pat tai turi poveikio ir C vizų turėtojams. Iš esmės, viza suteikia galimybę asmeniu gyventi vienoje valstybėje narėje. Dabar jie galės neilgiau kaip trims mėnesiams per bet kurį šešių mėnesių laikotarpį išvykti į kitą šalį. Mes kalbame apie judėjimo laisvės suteikimą, tačiau valstybėms narėjams labai sunku stebėti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir manau, kad nuostatų taikymas bus susijęs su tam tikrais pavojais. Ačiū, ponas Obemeyer, pusantros minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Prieš keletą mėnesių atrodė, kad mes visi sutarėme dėl to, kad e, vizų išdavimas ES teritorijoje turėtų būti supaprastintas. Atsiprašau, 2009 metais e, iš buvusios e, Jugoslavijos Respublikos Makedonijos keliaujantis pilietis, tiksliau pasakius, piliečiai pasinaudojo tą naują laisvę. Ir du e, trečdaliai jų atvyko labai daug į, e, į Europos Sąjungą. Jiems buvo išduotos turizu, turizmo vizos, tačiau ilgesnis pasibuvimas ES buvo uždraustas. Dabar taip vadinamieji turistai dirba nelegaliai um, įvairiose ES šalyse ir tokia yra realybė, su ja, ją ja taip pat turėtume matyti. Manau, kad didžioji našta tenka ant e, mūsų valstybių narių pečių, nes jie turi kovoti su nelegaliu darbu. Ačiū labai. Ponas Busutilis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti uh, savo kolegą, poną Koelio, už tai, kad, su to, kad jis pateikė šią iniciatyvą. Uh, kurios tikslas yra leisti trečiųjų šalių asmenims laisvai judėti ES viduje. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną paradoksalų dalyką. Mes norime suteikti daugiau teisų trečiųjų šalių piliečiams. Puiku, tačiau šiuo metu ES ir jos piliečiai susiduria su labai rimtomis problemomis. Pavyzdžiui, ES piliečiams yra labai sunku vykti į Libiją ir žinome, kad Šveicarijos ir Libijos ginčas nėra įspręstas. Ir žinome, kad Libija atsisakė suteikti vizą e, kai kuriems ir ES piliečiams, ne tik Šveicarijos piliečiams. Taigi turime nepamiršti, kad ir ES piliečiai turėtų turėti teisės keliauti į trečias šalis. Man yra žinoma apie asmenys, bendrovės, kurios negali vykti į Libiją, kurios negali plėtoti ten, ten savo veiklos. Ir ši situacija iš tiesų yra sudėtinga ir labai pavojinga. Todėl aš norėčiau uh, paraginti komisijos narę, ponė Malstrom, įsikišti į šią situaciją. Aš suprantu, kad šias problemas reikia spręsti diplomatiniais kanalais. Atrodytų, kad ši problema tiesiogiai neliečia ES, tačiau iš tikrųjų yra kitaip. Turime leisti ES piliečiams vykti į visas pasaulio šalis, kad jie galėtų užsidirbti. Dėkuoju, ponia Flašikova Benova. Dėkuoju, pirmininkė komisarė, gerbėjai kolegos. Pono Koelio parengtas pranešimas bei reglamento pasiūlymas yra dalykai susiję su demokratija Europos Sąjungoje. Yra visiškai nepriimtina, kad trečios šalies piliečiai turintys ilgalaikės visas negali keliauti Europos Sąjungos teritorijoje. Šią iniciatyvą galime pritarti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad norime gerbti pagrindinės žmogaus teisės, tarp kurių, kaip žinia, yra ir e, teisė laisvai judėti. Jei ilgalaikė, e, jei kokia nors valstybė narė suteikia ilgalaikę vizą trečios šalies piliečiui, nėra jokių priežasčių abejoti dėl šio asmens tinkamumo keliauti į kitas valstybės narės. Be abejo, turime galvoti ir apie saugumą visoje šengeno erdvėje. Tačiau manau, kad yra vis tiek neteisinga tai, kad mes kalbame vien apie mokslininkus ir studentus ir visiškai pamirštame, kas svarbu užtikrinti ir verslininkų laisvą judėjimą. Dziękuję. Ačiū dabar Piotr Boriš. Ačiū. Norėčiau padėkoti ponui Koelio kuris atsižvelgia į daugelį dalykų, kuriuos minėjau savo nuomonėje. Šis klausimas yra ne tik aktualus, bet ir labai simbolinis. Aš kaip naujos valstybės narės atstovas galiu pasakyti, kad džiaugiuosi šiuo pasiūlymu, kadangi naujos ES valstybės narės praeitie kentėjo nuo tokios diskriminacijos. Tikiuosi, kad tas sutarimas, kuris pasiektas šiuose rūmose, mums visiems reikš didelę sėkmę. C plus D vizų atsisakymas verčia mus greitai imtis priemonių. Praėjusiais metais porą studentų iš Ukrainos, kurie keliavo per Lenkiją į Vokietiją buvo sulaikyti, sustabdyti prie sienos. Mes juk negalime stabdyti studentų, kurie daug prisideda prie Europos. Tikiuosi, kad Šengeno erdvėje, Šengeno zonoje veiksmingai bus keičiamasi informacija, turime dirbti su SIS2, su vizų informacinė sistema noriu kreiptis į komisijos narę ir paraginti ją užtikrinti, kad saugumo bendradarbiavimas tarp valstybių narių ir toliau vyktų puikiai. Ir dar kartą dėkoju ponui Koelio už jo pranešimą. Ačiū labai, ponia Gions, vieną minutę. Ačiū labai. Norėčiau pasakyti, kad aš visiškai pritariu ir remiu pranešėją ir komisijos narę Malmström. Mes tikrai turime rasti šios problemos sprendimą, turėdami omenyje ir žmogaus teisės ir saugumo aspektus. Buvo iškelta ir keletas nuogastavimų, aš norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Kad šis reglamentas veiktų, pirmiausia, turėtume ištirti E, kokiamis procedūromis naudojasi įvairios valstybės narės, e, nes e, dabar tik keletas valstybių narių išduoda leidimus gyventi. Turėtume koordinuoti valstybėse narėse vykdomas procedūras. Visos valstybės narės turėtų pradėti naudotis SIS sistema, SIS Antroji sistema taip pat turėtų būti įdėkta kaip galima greičiau, nes e, tai pasitarnautų Europai ir tokiu būdu trečių šalių piliečiai, studentai, mokslininkai galėtų judėti visoje ES teritorijoje. Ponas Papa Nikolau, pusantros minutės. Ačiū ponia pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų darbą rengiant šį pranešimą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Šengeno e, teisynas ir reiškia judėjimo laisvę visoje Šengeno erdvėje. Aš manau, kad pirmoji išvada, kuri mums peršasi ir yra šis pakeistas reglamentas. Studentų pavyzdys buvo labai tinkamas. Studentai tikrai turėtų turėti teisę laisvai judėti visoje ES teritorijoje, siekdami gauti daugiau informacijos savo mokslui. Norėčiau paklausti, ar su tokiu laisvu judėjimu susijusios ir saugumo problemas, kaip ketinama jas spręsti. Galbūt esant tam tikriems pavojams, saugumui, turėtume numatyti ir tam tikrus konkrečius parametrus, kurių reikėtų laikytis. Pirmiausia, reikėtų padaryti paieškas Šengeno informacinės sistemos bazėje ir tik tada išduoti vizas. Aišku, reikia užtikrinti tinkamą duomenų apsaugą. Manau, kad turėtume labai teigiamai vertinti šį pranešimą ir turėtume pasistengti, kad SIS2 kuo greičiau būtų įdėkta, o valstybės narės turėtų, bū, turėtų užtikrinti, kad um, tinkamai įgyvendintų ne tik uh, SIS, uh, tačiau ir vizų kodeksą. Ačiū. Fajon, toliau ponė Fajon, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Vienas svarbių Europos integracijos veiksnių yra vidaus sienų naikinimas ir asmenų laisvo judėjimo užtikrinimas. Turime pasirūpinti, kad asmenys tikrai galėtų laisvai judėti Šengeno erdvėje. Tikrai nepriimtina, kad dėl biurokratinių kliučių užkertame kelią studentams, mokslininkams ir kitiems asmenims laisvai judėti. Ypač kalbu apie Serbijos ir Kosovo piliečius, kurie dabar turi mažiau teisų nei praeitie. Mes neturėtume žiūrėti vien į skaičius rodančius didelius migracijos mastus. Turime stiprinti Kai kurie asmenys nori stiprinti savo ryšius, bet negali to daryti, kadangi jų prašymai yra atmetami. Ypač diskriminuojamas jaunimas, kuris dar iki šiol neturėjo galimybę susipažinti su Europą. Albanija, Bosnija ir Hercegovina turės atitikti sąlygas, kad būtų liberalizuotas vizų režimas. Tai būtų žingsnis pirmin ir tuo turėtų būti suinteresuota Europos Sąjunga. Ačiū. Panie Przewodniczący. Panas Žiobro. Pane pirmininkė, šis pasiūlymas, kurį mes šiandien svarstame, yra susijęs su vienu iš pagrindinių ES principų. Tai yra su kliūčių bei barjerų panaikinimu bei laisvų judėjimų užtikrinimu. Dabartinė situacija yra absurdiška ir visiškai nesuvokiama sveikų protų. Asmenys turintys ilgalaikės vizas negali keliauti laisvai Šengeno erdvėje, o tuo tarpu trumpalaikės vizas turintys asmenys turi tokią teisę. Todėl aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra geras, tačiau jame turėtų būti labiau atsižvelgta į saugumą kaip to reikalauja piliečių teisų komitetas. Asmenys, kurie yra įtraukti į SIS neįleidžiamų asmenų sąrašą, neturėtų teisės gauti e, ilgalaikę vizą. Ir aš taip pat manau, kad pasiūlymą reikia pateikti iki 2010 m. balandžio 5 dienos. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų ir pirmoji kalbėtoja, panė Lukašenko. Lukaševska. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes turėtume galvoti ne vieną apie trečiųjų šalių piliečius ir jų laisvą judėjimą ES. Pirmiausia, turėtume rūpintis ES piliečiais. Asmenys, kurie turi ilgalai, trumpalaikės vizas, dabar turi daugiau teisų nei ilgalaikės vizas turintys asmenys. asmenys, kurie e, šiuo metu yra Lenkijos teritorijoje ir turi ilgalaikės vizas, negali, pavyzdžiui, nuvykti į Prancūziją. Tai yra, kaip jau buvo minėta, mokslininkai, studentai, verslininkai. Ir visi šie asmenys turėtų turėti teisę vykti į kitas ES šalis, tam, kad galėtų susipažinti su jų tradicijomis bei kultūra, nes būtent šie asmenys ateityje taps ES ambasadoriais ir tik tai taip ES iš tikrųjų galės sukurti e, pasaulį be sienų. Äh, Panas Melceris vieną minutę. Pone pirmininkė, vizų sistema dabar yra tokia sudėtinga, kad konsulatai nebežino, kaip turėtų išduoti vizas ir patenka į vizų spastus. Uh, Konsulatai ne visiškai gerai susipažinę su C ir D vizų uždavimo tvarka. Būtų gerai, e, kad tai yra realiai, jie dažnai nesikonsultuoja su sistema. Šiuo metu konsulatai susiduria su didelėmis e, problemomis ir tai turėtų keistis. Neturėtume vien diskutuoti. E, pirmiausia, turėtų būti taikymos ES galiojančios perspėjimo sistemos. Kita problema - prieglopšio prašytojai, ypač dabar supaprastinus vizų režimą su Balkanų šalimis, mums e, grėsia e, naujos grėsmės. 150 tūkstančių um, buvusios Jugoslavijos valstybės Makedonijos piliečių atvyksta Europos Sąjungą ir tai yra didelė grėsmė mums visiems. Turėtume imtis kuo greičiau priemonių. Köszönöm. Ponia Morvain, vieną minutę. Ačiū. Mes, e, Europos parlamento nariai iš Vengrijos, turime ypatingą poziciją, kai bus balsuojama ir sprendžiama, ar trečiųjų šalių piliečių, piliečiams turi būti suteikta e, teisė laisviau judėti ES. Ar mes vis dėlto keliame kliūtis tam? E, dėl Trianono tragedijos Vengrija prarado nemažai savo teritorijos Daug mūsų tautiečių, vengrų, dabar gyvena už dabartinės Vengrijos ribų ir už ES ribų. Kalbu apie tam tikras teritorijas Jugoslavijoje, buvusioje Jugoslavijoje ir Ukrainoje. Šie mūsų tautiečiai yra tikrai žeminančioje padėtyje, kai atvyksta į Vengriją studijuoti, atlikti mokslinių tyrimų ar šiaip dirbti. Vengrija yra jų tėvynė, bet jie negali išvykti iš Vengrijos teritorijos. Tai yra tikrai ne, nepatenkinama situacija, turime imtis e, veiksmų jai ištaisyti ir mes, e, Vengrijos nariai Europos parlamente, darysime viską, kad tokios situacijos nebūtų. Ponas Brons. Dėkuoju, pirmininkė. Šis pasiūlymas yra pagrįstas prielaida, kad visi trečių asmenų piliečiai atvykstantis į ES atvyksta, tai, tai tusie, turėdami tik teisės ketinimus. Ir jeigu jie teigia, kad jie atvyksta čia studijuoti, jie iš tikrųjų ketina studijuoti. Tačiau mes žinome, kad kai, kurių, kai kuriuose mokyklose tai, studentų sąrašuose yra asmenys, kurie niekada nepasirodo auditorijose. Ir labai sunku yra tokius asmenys aptikti, bei sunku yra priversti juos sugrįžti į savo šalį, kai paaiškėja, kad jie ES yra neteisėtai. Jungtiniai karalystiai neligali migracija yra svarbi problema ir mes turime labai svarb, e, aiškę jų padėties reglamentavimo si sistemą. Ir jeigu visiems piliečiams bus leisti laisvai keliauti, mes negalėsime tinkamai pasinaudoti šią sistemą. Dėkoju. O dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, poniai Malstrom, kad jie sakytų išsakytas pastabas bei klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju Jums už e, šios debatus, kuriuo metu buvo iškelti du skirtingi klausimai ir aš norėčiau juos pakomentuoti. Ponas Busutilis kalbėjo apie Libiją. Aš galiu Jūs patikinti, ponė Busutilį, kad be abejo šis klausimas yra labai sudėtingas ir mes aktyviai plėtojame dialogą šiuo metu su Libija, su Šveicarija, su ES valstybėmis narėmis, tam, kad mes galėtume šią problemą įspręsti kuo skubiau ir užkirsti kelią tolesniam padėties eskalavimui. Taigi aš Jums pranešiu apie tai, kaip mums sekasi tai daryti. Pone Jojtava, aš noriu pasakyti, kad Bosnijos ir Hercegovinos padėtis yra vėlgi dar vienas atskiras klausimas. Ir Albanijos klausimas taip pat yra atskiras. Komisija ketina pradėti konsultacijas su valstybėmis narėmis tam, kad būtų parengta ataskaita apie šių šalių e, piliečių e, galimybės keliauti laisvai Europos Sąjungoje. Ir atitinkamai mes pateiksime pasiūlymą ir trauksime į mūsų darbo tvarkę. Aš galiu Jūs patikinti, kad komisija nori, kad šis reglamentas iš tikrųjų funkcionuotų ir darysime viską, kad jis būtų tinkamai gyvendinamas gali pasirodyti, kad mes kalbame apie techninę problemą, tačiau iš tikrųjų tai yra problema, kuri liečia konkrečius asmenys. Mes norime, kad e, jie atvyktų pas mus teisėtai, turėtume visus e, e, reikiamus kelionės dokumentus. Norime, kad pas mus atvyktų ir mokslininkai, ir studentai. Tai bus naudinga jiems ir bus naudinga mums. Mes norime iš tikrųjų turėti teritoriją be vidaus sienų, todėl turime siekti, kad uh, šie žmonės nesusidurtų su papildomis kliūtimis, norėdami keliauti. Mes manome, kad rengiant šį pasiūlymą buvo e, surasta tinkama pusiausvėra ir mes sugebėjome tinkamai suderinti saugumo ir laisvų judėjimo e, sumetimus. Ir trys institucijos bendradarbiatumas kartu stengiasi e, išaiškinti, kokios yra dabartinės problemos ir stengiasi kartu sutelktinai jas spręsti visų Europos piliečių labo. Taigi visiems jums dėkoju. You, final... Dėkuoju komisijos nariai ir žodis sutikimas pranešėjai ponui Koelio. Quatro notas finais. A primeira para lamentar. Ačiū pirmininkė. Keturios baigiamosios pastabos. Visų pirma, labai gaila, kad vykstančioms diskusijoms nėra tarybos atstovų, kad tuščios visos, visų tarybos atstovų kėdės. Antra, norėčiau padėkoti komisijos nariai Malstrom už jos supratimą, jos supratingumą ir už jos pastabas. Tikiuosi, kad visa tai paskatins taryba patvirtinti šį pasiūlymą balandžio penktą dieną, nes priešingų atveju atsiras teisinis vakumas, o tai tikrai atsilieps tam tikriems piliečiams. Trečia, labai gaila, kad kolegos, kurie dalyvavo diskusijoje ir kalbėjo apie saugumo aspektus, nepripažino kaip e, Europos parlamentas pagerino šį konkretų e, reglamento projektą. Yra nustatyta prievolė iš anksto atlikti patikrinimą Schengeno informacijos sistemoje. Kaip jau sakiau savo įžanginėse pastabose, Europos parlamentas uh, tinkamai padirbėjo, kad sustiprintų judėjimo laisvę ir tuo pačiu metu sustiprintų saugumą. Jeigu jūs nepripažįstate mūsų atlikto darbo, tai reiškia, kad jūs gilinatės tik į vieną mūsų atlikto darbo pusę. Ir galiausiai, pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio darbo. Žinoma, labai gerai kad mums pavyko pasiekti susitarimą su komisija ir taryba per pirmąjį svarstymą. Mm, ačiū įvairiems komitetams, nes buvo pasiektas platus susitarimas. Jeigu mums pavyko rasti tokį sprendimą, kuris tinka visiems, tai reiškia, kad puikiai padirbėjome. Ačiū ponui Koelio, diskusija baigta, balsavimas vyks netrukus. E, prašau arba likti šioje salėje, arba išeiti trumpam pasivaikščioti, posėdis stabdomas iki 12 valandos. Ačiū.